bus veiksmingesni ir regiono gyventojai savo kasdienėme gyvenime pajus mūsų pastangų, mūsų veiksmų efektyvumą. Dėkuoju. Pana Šefkovič, gerbėjai kolegos, baigėme diskusijas. Rytoj 12 val. balsuosime dėl šio dokumento. Ir paskutinis šiandienos klausimas, tai yra Katrin Grėjas parinktas pranešimas dėl intelektinės nusavybės teisų ir genetinius išteklius vystimosi aspektų. Ir suteikiu žodį keturioms minutėms pranešėjai. Bonsoir, chers collègues. Labas vakaras, gerbimi kolegos. Po labai ilgo darbo, daug gruodžio šeštą dieną pranešimas dėl intelektinės nusavybės teisų į genetinius išteklius vystimosi aspektų buvo didelė balsų persvara patvirtintas vystimosi komitete. Ta diena taps svarbi, kadangi pirmą kartą Europos parlamento nariai iš visų frakcijų patvirtino, jog jie nori kovoti su tuo, jog būtų uh, eikvojami mūsų planetos ištekliai. Šiandien biologinė, biologinis piratavimas e, nebėra tabu. Ir aš norėčiau padėkoti visiems mūsų kolegoms, kurie dalyvavo šiame svarbiame darbe. Tačiau rytoj mums reikės žengti dar vieną žingsnį, nes balsavimas turės lemiamą vaidmenį nes jis įrodys, ar mes, Europos parlamentas, visas Europos parlamentas esame pasiryžę siekti daugiau nuseklumo vystimosi politikoje, nes mes rytoj balsuosime dėl mūsų valios kovotai su biologiniu piratavimu ir taip apsaugoti mūsų protėvių kultūras, regioninės ekonomikas gerbti e, e, čia buvių ir e, valstiečių teisės ir kartu apsaugoti mūsų aplinką ir biologinę įvairovę. Jums yra žinoma, kad 90 procentų viso mūsų genofondo biologinės įvairovės yra būtent besivystančiose šalise. Tačiau tai, išsivyšiusios šalis dažnai užpatentuoja E, šios e, genetinius išteklius. Mes žinome, kad genetiniai ištekliai yra labai svarbus tam, kad galima būtų plėtoti tvarų žemės ūkį ir apsirūpinti maistu visose pasaulio šalise. Genetinės įvairovės apsauga Tai yra labai svarb, svarbi savoka tam, kad mes galėtume užtikrinti tva, tvarę plėtrą. Mes kalbame apie tai, jog mūsų vystimosi politika turėtų būti nuosekli, taip kaip yra a, numatyta 208 Lisabono starties straipsnėje. Taisyklės, kurios reglamentuoja šiandien gamtos išteklių naudojimą, e, tradicinių žinių naudojimą, yra labai ne, e, neaiškios. Ir dėl to kelios bendrovės pasinaudoja šią teisinę spragą ir pelnosi iš jos pasisavindamos tradicinės žinias. Dėl to, kad išliks, išvyksta teisinių kolizijų. Dėl to, kad įstaigos, kurios prižiūri šios teisinius tekstus, nežino, kaip elgtis. Iškila daug problemų ir todėl būtina kuo skubiau ratifikuoti Nagojos protokolą ir jį įgyvendinti. Ir visos pasaulio šalės turi veikti iš vien ir nusekliai. Kolegos, uh, Mes kalbame apie tai, kad mes norime, kad vystimasi politika būtų teisingesnė, sažiningesnė ir todėl turime prisimti mums tenkančią atsakomybę ir atsižvelgti į besivystančių šalių reikalavimus. Tai yra atsižvelgti jų reikalavimą į trypsitraukti įpareigojimą atskleisti kilmės šalį Ir taip pat e, atsižvelgti į e, būtinybę siekti sutikimo su šiomis šalimis, naudojantis jų ištekliais. Mes kalbame apie, ne vien apie vystimąsi, bet apie kovą su skurdu ir biologinės įvairovės apsaugą. Gerbimi kolegos, aš tikiuosi, kad aš galėsiu pasikliauti jumis ir aš jums už tai dėkoju. Dėkoju, poniai Grės. O dabar vedame prie spontaniškų pasisakymų ir pirmasis kalbėtojas ponas Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Ačiū. Žinome, kad e, augalų rūšis, kurios vietos bendruomenės augina amžiamžius ir jų žinios dėl išgaunamų medžiagų tampa farmacijos, kosmetikos rinkos ir žemės ūkios kompanijų e, saugoma informacija. Tokios žinios gaunamas iš čia buvių besivystančiose šalise arba taip vadinami išradimai, pagristi tradicinėmis daugeliu kartų žiniomis, žiniomis yra biopiratų patentų objektas. O pelnas e, e, gaunamas iš tokių produktų biopiratų, lieka biopiratų rankose, o tikrieji kuriejai negauna jokios naudos iš e, tų žinių panaudojimo. Todėl mes turime raginti pakeisti TRIPS susitarimą, kad jis atitiktų biologinės įvairovės e, konvenciją ir Nagojos protokolą. Tik tokiu būdu užkirsime kelią spekuliaciniam genetinių išteklių panaudojimui ir tradicinių žinių panaudojimui, e, siekiant nepelnyto pelno. Ačiū, ponia Paška. Toliau. Pone Andrės. Ačiū, ponia pirmininkė, ir sveikinu pranešėjai e, dėl to, kad jis siekia konsensuso tarp visų politinių frakcijų dėl savo pranešimo. Visi e, natūralūs produktai, ar kalbėtume apie vaistus ar kosmetinius produktus, E, atsiranda iš viso įvairiausių pasaulio šalių, tačiau tos šalis negali pasinaudoti e, jų teikiamą naudą, pelną susižiūrėja e, didžiulės bendrovės. Ta, dalį to pelno turėtų, reikėtų pasidalinti su tomis bendruomenėmis jų tvariam augimui. Mes pa, bandėme pateikti pakeitimų dėl patentų ir priekybos dalykų, bei geografinio pasiskirstimo, geografinės kilmės bei pelno dalies atitikimo bendruomenėmis. Mums reikia, kad valstybė sutiktų dalytis pelnu su tomis bendruomenėmis, e, su čia buvų bendruomenėmis ir užtikrinti, kad e, jų naudojamas sėklas duotų jiems naudingos. Reikia natūralių išteklių duomenų bankų, E, kad tuos duomenys būtų galima panaudoti moksliniams tyrimams. Ačiū toliau, ponė Basesku. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Bioįvairovės apsauga yra viena iš e, sąlygų e, spaudimui aplinkai sumažinti genetinės įvairovės apsauga yra vienas iš tūkstantmečio vystimosi tikslų. Genetiniai ištekliai, tradicinės žinios besivystančiose šalyse yra nepaprastai svarbios, kad būtų galima užtikrinti vienodą prieigą prie medikamentų. Genetiniai ištekliai yra taip pat nepaprastai svarbus tvariai žemdirbystei ir maisto saugumui užtikrinti. ES e, prekybos politika intelektinės nusibės teisų srityje turėtų e, įdėkti nuoseklumo principą, ypač e, ir derinti savo priemonės su vystomąją politiką ir Nagojos protokolo nuostatomis. Mes turime kovoti su bio piratavimu ir genetinių e, išteklių dalymosi srityje reikia taip pat įteisinti teisingumo principą. E, ponas Ferreira. Ačiū, ponas pirmininkė. E, vyksta labai daug pokyčių pasaulyje, klimato kaita, biologinės vėrovės apsauga yra labai svarbu ekosistemai apsaugoti Ir taip pat mes kalbam apie genetinius išteklius kaip būtinus dalykus, norint užtikrinti apsirūpnio maistu. Tai yra taip pat ir susijęs su intelektinės nuosavybės e, teisėmis. Kalbame apie genetinius žemės išteklius. Yra bendri, jų išsaugojimas yra bendra mūsų prievalė. Nei viena valstybė, nei vienas žmogus negali būti atskirtas nuo mokslo vystimosi. E, reikia e, diversifikuoti e, žemės genetinius išteklius. Maisto, apsirūpinimo maistų sveikatos apsaugos srityje, galvant apie vaistus, kurie gaminami, žinome, kad dažnai kapitalistai pasisavina teisę juos. Dabar žodis komisijos. Žodis komisijos nariui. Komisijos vardu noriu padėkoti Europos parlamentui ir ypač poniai Grez už pranešimą dėl intelektinės nusaibės teisų genetinius išklius vystimosi aspektų. Taip pat dėkoju vystimosi komitetui apskritai, e, prekybos komitetui. E, Europos komisija svarbu vaidmenį, svarbu vaidmenį reguliuojant šios dalykus tiek ES, tiek tarptautiniu mastu. Tai iš tikrųjų didina kovos su skurdu efektyvumą, o biocidų išradimas ir plėtojimas, kiti dalykai sukūrė daug lūkesčių dėl bioįvairovės komercinės vertės. Dabar pripažįstama, kad moksliniai tyrimai ir naujovės biotechnologijų e, srityje yra svarbus ir gali padėti kovoti su skurdu tačiau taip pat matome, kad daugia nerimo besivystančios šaliuose dėl genetinių išteklių nusavinimo ir dėl to, kaip pasinaudoti intelektinių savybių duodama nauda iš bioįvairovės išteklių gaunamų besivystančiose šalise. Mes suprantame, kad besivystančios šalis nerimauja ir siekime pozityvios e, e, sinergijos šiose srityse, panaudojant PPO taisyklės dėl tarptautinės nusaibės ir e, panaudojant tarptautinę sutartį dėl genetinių išteklių. Konvencija, sutartis, Nagojos protokolas dėl prieigos prie genetinių išteklių ir teisingo pasidalymo nauda panaudojus E, šios išteklius, dėl ko susitarta 2010 metais, turėtų teikti teisinį tikrumą e, naudotojams ir e, padidinti šios ryties skaidrumą. Tai turėtų padėti išsaugoti ir tvariai naudoti bioįvairovės išteklius ir uh, žmonės, kurie priklauso nuo ekosistemų. Komisija jau siūlė E, teisės aktus dėl Nagojos protokolo e, ratifikavimo. Tai teikia teisinį iškumą Europos vartotojams ir padidina galimybės e, siekti daugiau sandorių dėl genetinių išteklių. Tuo pat metu pasiūlymas dėl reglamento numato patikimą sistemą, kuri užtikrina vartotojų laikymas teisinių reikalavimų šalise, kurios šalių teisės reikalavimų, kurios teikia tokius išteklių ir jūsų pranešimas yra, aišku, svarbus. Mūsų nuomonė atitikimo ateities sistema turėtų nesukelti ne, ne kailų, kainų mokslininkams, taip pat ES vaidina aktyvų vandenį, ieškodama mechanizmų, kad įsigaliotų Nagojos protokolas. Komisija pritarė tam, kad būtų sukurtus Nagojos protokolo E, taip vadinama kliringo namai, kad būtų, siekiama, būtų bendrabiavama su visomis šalimis, e, gyvendinant protokolą ir siekiant supratimo visais likusiais neišspręstais klausimais, siekiant jo gyvendinimo, kad būtų padėta ypač mažiausiai išsivyščiams šalims ES ir kai kurias valstybės narės remia kitas šalis, kad jos reflikuotų e, ir gyvendintų protokolą. Svarbus pavyzdys yra donorų pajėgumų kūrimo iniciatyva, e, kuri įtraukia šalis iš AKR šalių. Komisija mano, kad tai yra svarbi iniciatyva ir e, reikia prie jos prisidėti. Kitos tarptautinės teisinės priemonės turi būti sukurtos ir e, diskutuojama apie PPO ir kitos organizacijos. Na, o dvišalios santykiuose su trečiosiomis šalimis mes e, siekime patvirtinti subalansuotą sprendimą dėl e, intelektinės nusavybės teisės, kad, kad nebūtų neigiamo poveikio žemės ūkiui, e, sveikatai ir skurdo mažinimui. Galiausiai komisija pripažįsta, kad Europos parlamento raginimas sukurti aiškę pasaulinę sistemą su vystimu su perspektyvomis yra svarbi. Mes suprantame, kad E, intelektinės nusavybė teisės e, sistema, kuris skatina naujoves, e, technologijų perdavimą visų naudai bei genetinių išteklių tiekėjams ir vartotojams yra svarbi. Ir komisija tikisi toliau bendrarauti su parlamentu, skaitant ir vystimosi komitetą, sprendžiant šį svarbų klausimą. Ačiū, ponia pirmininkė τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Dėkuoju komisijos vicepirmininkui, gerbėjai kolegos. Diskusijas baigime. Balsuosime dėl visų šių dokumentų rytoj ir linkiu Jums.